kalbėti, norėčiau suteikti progą kolegoms pasisakyti, kurie nori paaiškinti savo balsavimo motyvus. Pirmiausia, Fernandės Depri. E, pranešimas pospišil kalbės pirmiausia. Pane předsedo, na úvod chci říci, že gratuluji tomu, jak efektivně vedete schůzi, abyste zazněli opačný hlas a nyní k samotnému. Ačiū. Visų pirma, norėčiau pasakyti pirmininkui, kad jis labai veiksmingai pirmininkauja. Balsavau už e, šį biudžetą, kuris buvo padidintas 10 milijardų eurų ir turbūt e, turėčiau paaiškinti e, Čekijos Respublikos piliečiams, kad lėšos didinamos saugumo ir migracijos politikos tikslais. Žinoma, dabar yra toks laikotarpis, kad reikės daugiau pinigų tam, kad apsaugotume išorės sienas tokioms agentūroms kaip Frontex. Be e, didesnio lėšų e, kiekio negalėsime užtikrinti tinkamo saugumo Europoje. Taip pat e, skiriama daugiau lėšų jaunimo švietimo tikslais ir mano nuomonė tai labai svarbu, konkrečiai Erasmus programai Švietimas yra vienas iš geriausių būdų parodyti jaunai kartai, kad ES turi daug pranašumų. Ačiū, ponai Pospišil. Polčik nėra, kalbės kolega Jar. Ačiū, pirmininkė. Iš, aš esu pasi, labai e, e, e, pasitenkinęs tuo, kad buvo patvirtintas biudžetas Tačiau kaip Žemės ūkio komiteto narys norėčiau vis dėlto apgailestauti, kad mūsų komiteto pasiūlymams nebuvo pritarta, ne tik tai tiems, kuriems buvo prašoma finansavimo, bet ir tie atmesti, kurių jiems finansavimo nereikėjo. Taigi kitą kartą prašau atsižvelgti į gerus Žemės ūkio komiteto pasiūlymus, juos tinkamai įvertinti ir tada bus lengviau balsuoti už kitų metų biudžetą. Dėkuoju kolegai Jar, dabar Mamikins. Paldies, priekšsēdētāji kungs, atbalstot kopienas budžeta projekta pieņemšanu 16. gadu. Ačiū. Balsuojant už biudžetą 2016 metams mes pasisakėme už veiksmingesnį turimų išteklių panaudojimą. Labai svarbus yra 36 straipsnis, kuriame yra kalbama apie tai, kad komitetai tris kartus diskutuos dėl veiksmingesnio išteklių naudojimo. Ir taip pat džiugu tai, kad yra numatyta biudžeto e, peržiūrą, e, atsižvelgiant į tai, ar yra pasiekiami užsibriežti tikslai. Plėtros, sanglodos ir socialinės plėtros fondai buvo šiek tiek e, sumažinti, tačiau vis dėlto nulėmė palankus dalykai, dėl kurių aš balsavau už kolegą Taigi, baigėme pasisakymus dėl šio pranešimo. Dabar Ferreira Torer pranešimas pradės diskusiją Polčiak, jo nėra, dar kartą kolegai Jar. Ačiū. Aš norėčiau pasveikinti atsakingą komitetą, kuris parengė labai gerą pranešimą. Daug kas nema, kad kas manė, kad šitas pranešimas gali būti per daug politiškas. Džiaugiuosi, kad jis toks netapo, tuo labiau, kad mes čia kalbėjome apie mokesčius, su mokesčius susijusias problemas. Ir aš džiaugiuosi, kad komitetas gerai padirbėjo ir tikiuosi sėkmingų rezultatų. Firstly, I must... Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, pirmininkas visada puikiai pirmininkauja ir e, galbūt e, kartais labai greitai, bet kartais būna ir lietai, neskilinsiu. Tai dėl šio pranešimo dėja mums gana neįprasta buvo mūsų frakcijai balsuoti prieš tam tikras priemonės ir prieš galutinį pranešimą. Tai gana neįprasta, bet tai labai aktuolus klausimas mūsų šaliai ir manome, kad šiuo pranešimu einama per toli, raginant komisiją imtis tam tikrų veiksmų, atlikti tam tikrus tyrimus ir panašiai. Dabar. Be to, nacionalinės kompetencijos klausimai yra pripažįstami ir vyko įvairių referendumų, ypač uh, nenorėtume bendro mokesčio, bendros mokesčių bazės ir mums tai nedat šiuo pranešimu einama netinkama linkme balsavome prieš. Paldies priekšsēdētāja kungs, varu pievienoties. Mamikins. Aš e, pritariu kolegoms, kurie pagyrė jūs kaip pirmininką. O dabar norėčiau pakalbėti apie mokesčius. Veiksminga mokesčių politika yra ekonominio stabilumo kiekvienoje valstybėje pagrindas. O Europos Sąjungoje nėra tiek daug gamtos išteklių, kad galėtume išsiversti be mokesčių. Socialiniai mokesčiai, E, pelno mokesčiai, apyvartos mokesčiai, visi jie yra reikalingi kaip pajamų šaltinis į nacionalinį biudžetą. Tačiau tas, kas dirba, turi ne tik tai mokėti mokesčius, bet ir sugebėti gauti pakankamai mm, lėšų, kad galėtų išlaikyti savo uh, šeimas ir mokesčių našta turėtų būti pakeliama darbuotojams. Aš manau, kad tas pranešimas yra priimtinas ir aš balsavau už jį. Dėkuoju kolegoj Mamikins, Boilan nematau, dabar kolegai pospišil žodis. Ačiū labai pirmininkė. Nusprendžiau neremti e, šio pranešimo, susilaikiau Dėl tų pačių priežasčių, kurias įvardėjo anksčiau kalbėjo kolegos, iš tiesų labai e, sunku skatinti bendrą mokesčių bazę, ypač kalbant apie įmonių apmokestinimą. Rinkimuose dalyvavau e, centro dešiniųjų partijos vardu, kuri nenorėtų derinti tiesiog neapmokestinimo bazę ir turiu tiesėti savo pažadą ir remti autonomiškumą tiesioginio apmokestinimo srityje įvairiose valstybėse narėse. Manau, kad sveika konkurencija tarp skirtingų apmokestinimų sistemų ES valstybėse narėse yra naudinga. Ir tikrai, žinoma, turėtume vengti nesažiningos konkurencijos, um, kurioje dalyvauja kai kurios valstybės, pavyzdžiui, Luksemburgas. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Ponas Hanan, ačiū vicepirminkė. Žinoma, um, apribojimus apmokestinimo srityje uždeda tarptautinė konkurencija. Galima uždėti kokius nors apribojimus ir tuomet pinigai ima e, tekėti į kitas jurisdikcijas. Ir um, tai e, vis labiau plinta plintant technologijoms, galime dėl to skūstis, galime priimti teisės aktus, bet negalime to sustabdyti. Vienintelis būdas, kaip galime įspręsti pajamų netekimo problemą dėl mokesčių e, vengimo, padaryti mūsų apmokestimo režimą patrauklesniu. O tai yra labai svarbus argumentas prieš e, mokesčių derinimą. Kuo labiau e, mokestėmis bus centralizuotas, tuo mažiau e, bus apribojimų ir tuo dažniau atsitiks taip, kad bus labai negriežta valstybės vykdoma apmokestimo kontrolė. Ačiū kolegai Henin ir pabaigai kalbės kolega Arnot. Dėkuoju, pirminkė. Man atrodo, kad čia yra dvi sažiningos pozicijos Europos Sąjungoje. Arba laikomasi federalistinio paužiūrio ir elgiamasi vienodai visos ES lygmenių, bet tuomet reikia didesnio suderinimo, didesnės centralizacijos. Uh, Ir tokiai pozicijai asmeniškai negaliu pritarti. Vienintelė faktiškai sažininga pozicija būtų pripažinti, kad um, Junktinė karalystė, kaip penktoji pagal dydį pasaulio ekonomika, e, turėtų autonomiškai atsakyti už šiuos dalykus. Nenorime, e, kad šiuos dalykus valdytų Europa. Taigi tokios yra gana sažiningos, nuširdžios e, pozicijos ir turėtume pagalvoti apie tai, e, kad tai galėtų būti nesažininga nei Europos, nei Junktinės karalystės atžvilgių. Ir arba e, sutarsime, arba išeisime. Ačiū. Baigėme pasisakymus dėl Ferreira ir Arnot pranešimo. Kolegės Dartai. Dati pranešimas radikalizavimo prevencija. Gonzalės Penijas kalbės pirmoji. Hemos votado en contra de este informe porque pone... Balsavome prieš šį pranešimą dėl to, kad jame labiau kalbama apie simptomus, o ne jų priežastis, ne pačias problemas. Pranešime daugiausiai dėmesio skiriama represyviams priemonėms, kontroliai ir e, dėl to ekstremizmo problema tik paumėja. Negalime kovoti su šią problemą, kurdami daugiau baimės. Siuntėme savo poziciją ponui Šulcui, poniai Mogerinė, šiems e, rūmams, e, dėl to, kad vien tik policijos e, pajėgų neužtenka tam, kad įspręstume šią problemą. Reikia ją spręsti ir per sanglaudos, ir per socialinę politiką, ir per švietimą, e, tam, kad žmonėms būtų pasiūlyta alternatyvi ateitis, kad visuomenė būtų solidari. Kolegės Gil nemačiau, vis dėlto yra atvyksta pačiu laiku. You can speak from wherever you want. Kalbėkite iš bet kurios vietos parlamente. Ačiū pirmininkė, atsiprašau. Pritariau šiam pranešimui, nes manau, jog radikalėjimas yra vienas didžiausių iššūkių, su kuriais tenka dabar susidurti Daugelis ES piliečių išvyko iš ES, kad kovotų teroristų e, pusėje Sirijoje, Irake ir mes e, tiesiog nespėjame stebėti situacijos Junktinėje karalystėje, Belgijoje, Prancūzijoje ir visur kitur Europos Sąjungoje. Visų pirma, nu, turime siekti prevencijos. Akivaizdu, kad Europos Sąjungos veiksmai e, turi svarbios pridėtinės vertės kovojant su radikalėjimu. Turint omenyje, kad šis reiškinis e, yra tarp valstybinio masto, e, plinta per socialinę žiniasklaidą, E, vyksta radikalėjimas, e, izoliavimas nuo visuomenės. Vadinasi, valstybės narės pačios negali veiksmingai spręsti šios problemos, gali ją spręsti tik visa Europos Sąjunga ir reikia ieškoti tinkamų sprendimų, e, nesumenkinant pagrindinių teisių. Kolegės Maulių nėra, todėl kalbės kolega Obermaja. Išpoliai Paryžiuje yra islamistų terorozo, teroro e, smurto pavyzdys. Todėl reikia imtis veiksmų, bet apie ryštingus veiksmus nekalbama šiame pranešime. Tiesiog buvo pabijota įvardinti islamizmo konkrečiai ekstremistai musulmonai grasina ir todėl reikėjo pranešėjų imtis drąsos ir įvardinti šitų tuos išpolius organizavusias jėgas. Tiesiog naiviai kalbama apie sugrįžusių atgal į kilmės valstybės taikingą integravimą į visuomenę. Tai yra tiesiog per daug naivu tikėti. Dėkuoju kolegai. Kolegė Dati parengė šitą pranešimą. Patikslinsiu. Kolega Pospišil. Dėkuoju pėknė, dėkuoju pėknė, pane. Ačiū pirminkė. Parėmiau šį pranešimą, nes manau, kad radikalizuotų piliečių problema yra itin rimta. Tam tikros atskiros šalis pačios negali susitvarkyti su šią problemą, e, nes e, nemažai europiečių prisijungia prie džihadistų ir paskui grįžta į savo šalį ir e, žinoma kelia pavojų, kaip galimas turizmo šaltinis. Šiame pranešime kalbama apie PNR keleivių duomenų direktyvą ir pažeidžiant šią direktyvą, e, labai džiugu, kad sutarėme, jog tai būtų nusikaltimas. Labai e, svarbu, kad kalbama ir apie tai, kad bus geriau apsaugotos išorės sienos Europos Sąjungoje. Ačiū. Kolegos Polčak nematau, kalbės kolega Šogor. Ich werde auf Englisch reden. The first and most... Ačiū, kalbėsiu angliškai. Pirmoji e, betarpiška reakcija į išpolius Paryžiuje e, buvo e, pirštais badyti į mūsų saugumo spragas. Iš tikrųjų, mums reikia saugesnių sienų, geresnės informacijos, daugiau prie, prieigos prie teroristų duomenų ir daugiau priemonių civilių gyvybėms apsaugoti. Mums lygiai taip pat svarbu ir susitaikyti su tuo, suprasti su tai, kad em, tuos nužudimus organizavo Europos piliečiai. Jeigu norime, kad pasaulis būtų saugesnis, turime pasistengti suprasti, kas skatina tūkstančius Europos piliečių imtis smurtinio dešinio ekstremizmo. Ir nors represyvių priemonių nepakanka kovant su terorizmais, kaip sakė e, vieno, vienos iš e, sėkmingos antiradikalizavimo iniciatyvų e, Vilvordėje vadovas, jeigu norime atimti galę iš teroristinių organizacijų, turime stiprinti šeimos ryšius, kuriuos bando nutraukti verbuotojai. Jar. 5000 europiečių kovoja Irake ir Sirijoje prieš mūsų bendras vertybės. Tai žmonės, kurie užaugo Europos Sąjungoje ir gali naudotis visomis demokratinėmis e, laisvėmis, bet pasirenka teroristų kelią. Šitas klausimas turi būti tyrimas toliau. Pranešimas yra pavykęs, žinoma, reikia gerinti socialinės e, gyvenimo sąlygas, žinoma, reikėtų mm, domėtis tų asmenų socialinę aplinką, tačiau visa tai yra susiję su bendra mūsų gerovės vizija. Reikalingas europinis atsakymas, europiniai sprendimai ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad yra parengta pakankamai daug pranešimų, reikia juos pradėti įgyveninti, o valstybėms norėjim skirti pakankamai lėšų tai padaryti. Keli. Ukran, Tommy Rash, Groove, Mara, Fotal, Lemon. Na, aš e, e, šį kartą su savo frakcija balsau, balsavau už, e, už pranešimą ir tikrai nekyla klausimų, kad išpoliai Paryžiuje parodė mums, kad mes visi esame pavojuje Visi, kas gyvena vakarų pasaulyje, yra tapę islamo valstybės taikiniais ir neseniai islamo valstybės paskelbtame videofilme e, yra kalbama apie e, velnio šetono sąjungininkus yra išvardyjamos šalis, mano šalis taip pat yra tame sąraše. Tik mes turime kovoti e, prieš teroristus, turime įtemptai dirbti ir ypač turime stiprinti savo išorės sienas. E, labai apsidžiaugiau pamatęs, kad 637 e, parlamento nariai balsavo už šį pranešimą. Manau, turėtume ir toliau taip dirbti. Ačiū dabar panas Niekov. Ačiū pirmininkė. Pastarojo meto išpoliai Paryžiuje ir Malyje rodo, kad terorizmas nepripažįsta nacionalinių sienų. Mes turime veikti visame pasaulyje ir Europos lygiu. Turime sutelkti dėmesį į prevenciją. Ir todėl labai Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad vyksta Paryžiaus švietimo ministrų konferencija. Jos metu dėmesys yra sutelkiamas į žmogiškasias vertybės ir taip pat, pavyzdžiui, į kovą su diskriminacija per švietimą nuo pat ankstyvo amžiaus. Mes išgyvename sunkius laikus, taigi turime sutelkti dėmesį į integracinį švietimą, e, kuris padėtų mums ugdyti atsakingus piliečius, gebančius vertinti situaciją kritiškai. E, reikia išmokyti žmonės vertinti informacijos kokybę, e, kad įskaitant ir interneto informaciją, kad žmonės būtų mažiau pažeidžiami. Nekov, es folgt... Kui kolegai Nekov kalbės Mamikins. Ačiū pirmininkė. Klausimas yra pakankamai paprastas. Kodėl Belgija ir kitos ES valstybės tampa teroristinių išpolių taikiniu. Ir kodėl tiesiog yra paminamas mūsų visų vertybės. Mes negalime leisti teroristams tiesiog pasisavinti mūsų vertybės ir nukreipti ginklą išpolius prieš mus pačius. Todėl turime pagalvoti apie saugumo priemonės, sienų apsaugą ir e, tik tai tokios sustiprintos priemonės padės išvengti panašių išpolių. Mūsų slaptosios tarnybos turėtų keistis informaciją tarpusavėje ir, žinoma, keis informaciją su partneriais iš užsienio. Kalbės Hanan. Ačiū, vicepirmininkė. Jeigu uh, norime, kad e, atvykėliai ir jų vaikai integruotųsi, mes turime pasiūlyti kažką, į ką būtų galima integruotis. Mes turime e, parodyti bendrus tikslus, bendrą patriotizmą, kuris galėtų apriepti visus mūsų piliečius. Ką mato žmonės, augdami Europoje? Jie mato tautinių valstybių e, idėją, žlugdomą tautinių valstybių idėją Pagalvokime, e, ką patiria berniukas, pavyzdžiui, kilęs iš Maroko, augantis Molenbeko rajone. Kokia yra jo patirtis? E, visi jo santykiai su valstybe skėtina jį tą valstybę e, niekinti ir jis susiduria su rasizmu ir išnaudojimu. Jūs mato dvi kalbinės bendruomenės Belgijoje, kurios turi savo identitetą ir nėra identiteto federalinėme lygmenyje. Taigi, Ar reikia stebėtis, kad žmonės gyvenantis tose bendruomenėse siekia susikurti aiškesnę tapatybę? Manau, kad mes turėtume e, blogas idėjas bandyti įveikti geresnėmis idėjomis. Kalbėtojas nutraukiamas. Toliau ponas Kobern. Pirmininkė, Norėčiau pasakyti, kad dabar noriu kritikuoti ne jūs, bet visą sistemą. Manau, kad viskas vyksta per daug greitai ir gazdina tai, kad e, Europoje e, laisvės yra e, panaikinamos greičiau nei parduodamas bulius aukcione. Ir aš žinau, kad mums reikia nudirbti daug darbų, bet galbūt reikėtų apsiriboti mažesnių darbų skaičiumi, bet juos atlikti geriau. Ir manau, kad kairieji ir liberalai bando pridengti savo klaidas atvirų durų politiką, imigracijos politiką. E, bet e, iš tikrųjų manau, kad tokie autoritariški teisės aktai, kurie priimami, nepadės nei pagauti teroristų, nei pasitarnaus laisvėje Europoje. Taigi du dalykai. Tas greitis, dvi problemos, tas greitis, kuriuo yra priimami teisės aktai ir antra, kad kairieji bando paslėpti savo klaidų pėtsakus e, priimdami autoritarinius įstatymus. Ačiū kolegai Kordben, dabar ponas Arnot. Ačiū pirmininkė. 96 metų e, švietimo įstatymas priimtas Junktinėje karalystėje reikalauja, kad um, mokyklos e, dėstytų dalykus e, politiškai neutraliai. Aš esu susirūpinęs dėl šio pranešimo. Po, yra priimtas pakeitimas susijęs su 25 punktu, kuriame sakome, kad valstybės narės privalo savo švietimo sistemoje įsipareigoti e, skatinti ir puoselėti Europos vertybės. Na, aš nemanau, kad Junktinė karalystė, Junktinės karalystės vyriausybė turėtų būti verčiama taip politizuoti mūsų švietimo sistemą. Aš manau, kad E, esminis švietimo sistemos dalykas yra e, padėti vaikams įgyti įgūdžių mąstyti savarankiškai, o ne mokyti jos kaip mąstyti. Taigi dėl šių priežasčių ir dėl kitų priežasčių, kurias minėjo mano kolegos, aš balsavau prieš šį pranešimą. Ačiū kolegai Arnot ir dabar e, balsavimo paaiškinimus baigs ponas Eterič. Ačiū. E, ką tik balsavau prieš šį pranešimą dėl radikalizavimo ir terorizmo prevencijos Europoje. Šis Mm, pranešimas iš esmės yra simptomas, rodantis, kodėl Europai nepavyksta užkirsti kelio tokiems išpoliams. E, mes girdėjome diskusiją, kur buvo keliamos įvairios mintis, ar teroristais tampama dėl skurdo, ar dėl to, kad mes per daug griežtai su jais elgiamės, ar dėl to, kad žmonės pasisako prieš imigracijos. Mm, bandome suprasti priežastis, bet taip nieko ir neišsiaiškiname, nes tie, kurie dirba vietose, mm, mato, kad Mm, žinoma, akivaizdu, kad masinė imigracija su tuo yra susijusi, nes mes priimame žmonės nežinodami, kas jie yra. Taigi nebūkime politiškai korektiški. Po šios farsą priminusios diskusijos įvyko tiesiog jokingai atrodžiusi balsavimo sesija, dauguma žmonių nežinojo, už ką balsuoja, kas vyksta ir e, tas pranešimas buvo priimtas. Tai yra tikra nesąmonė. Dėkuoju kolegai Etheridge, baigėme pasisakymus dėl šio pranešimo dabar pasisakymai D. Kristensen pranešimo ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programa. Gonzalės Penijas pradės pasisakymus. Sutarėme su šiuo pranešimu, su mintimi, kad um, trūksta darbo vietų ir apskritai um, daugeliu darbo vietų darbo sąlygos netinkamos, kalbant apie darbuotojų saugą ir sveikatą. Jeigu darbdavys e, nepadaro savo namų darbų ir neužtikrina sveikatos apsaugos, e, Asturijoje, pavyzdžiui, neseniai buvo įvykis, kai fabrike gyvsidabrio apsinuodijo e, daug darbuotojų. Ir reikia, kad tokiais atvejais atitinkamos sveikatos tarnybos imtųsi veiksmingų veiksmų. veiksmų Reikia užtikrinti, kad politika būtų suderinta ir um, reikia vengti situacijų, kai moteriams tenka dirbti du, tris darbus. Norime perspėti socialistus, jeigu jūs ir toliau remsite griežtų taupimo programą, tokia situacija ir išliks. Šulci, gerbiamus ponios ir ponai, teisinga ir svarbu, kad ES 270 milijonų darbuotojų labui, labui numato papildomas darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programos nuostatas. Iš tikrųjų, šioje strategijoje yra atsižvelgiama pirmiausia į prevenciją e, susirgymams darbe ir taip pat numato konkrečius žingsnius kurie bus žengiami siekiant pagerinti darbuotojų darbo sąlygas. Jeigu tai bus padaryta, galėsime galvoti ir apie kitas teisės nuostatas. Svarbiausia, kad mažos ir vidutinės įmonės sugebėtų įgyvendinti šitas nuostatas Labai svarbu, kad tinkamai būtų įgyvendinta ir direktyva, o kalbant apie šitą pranešimą, norėčiau pasakyti, kad buvo ranksta tinkama pusiausvė. Dėl to aš balsavau už jį. Dėkuoju Šulce Lopet Berero. Dėkuoju pirminkę. Darbo saugumo stygius, darbo vietų stoka netinkamos darbo sąlygos, visa tai e, padidina nelaimingų atsitikimų darbo vietoje skaičių. E, Ispanijoje neseniai e, vyko įvairios darbo rinkos reformos siekiant užtikrinti saugos ar sveikatos darbo vietoje strategijų įgyvendinimą nemanome, kad reikėtų mažinti lėšas skiriamas um, uh, saugos ir sveikatos darbe uh, agentūros uh, darbui. Um, yra įvairių neatsakingų veiksmų, stebime įvairius įvykius, netitinkančius saugos standartų Europos pastatuose įvairiose struktūrose. Taip pat um, būtina numatyti um, kompensacijas už su asbestu susijusius sužalojimus ir panašiai. Dabar um, ponas Sogor saugos didinimas, sveikatos standartų didinimas yra svarbus ne tik darbuotojams, bet ir pačioms įmonėms, kad jos būtų konkurencingesnės, kad būtų tvaresnės socialinės apsaugos sistemos, tai bus naudinga ir visai visuomeniai. Reikia aiškių ir veiksmingų taisyklių saugos ir sveikatos darbe. Srityje reikia griežtai e, jas taikyti, nesvarbu kokio dydžio įmonė. Tačiau Tai netrukdo atsižvelgti į konkrečias situacijas, imigrantų padėtį, teikti jiems ypatingą pagalbą, kalbant apie saugos ir sveikatos teisės aktų įgyvendinimą. Taip pat šiame pranešime e, raginama sustiprinti e, priemonės e, skirtas nedeklaruotiems darbuotojams, nes su jais nutinka daugiausiai nelaimingų atsitikimų. Ačiū. Dabar kolega Jar kalbės. Ačiū pirmininkė. Kolegas, kolega Šulc pasakė tai, ką aš norėjau pasakyti. Tai įprastas pranešimas, kuriam galima be išlygų pritarti, kadangi nurodomi visi dalykai yra tinkamai Žinoma, mes turime galvoti apie tai, kaip padaryti ES darbuotojų darbo vietas saugesnės, tačiau kita vertus turėtume vengti biurokratijos naštos, kuri gali būti uždėta ant mažų ir vidutinių įmonių pečių. Kai kalbama apie gerąją praktiką, tai to nereikėtų suprasti kaip biurokratinės praktikos, o kaip tinkamos įgyvendinimo praktikos specializuotame komitete kolegos turėtų pasistengti, kad tai, kas ko buvo pasiekta iki šiol, nebūtų užtemdyta papildomos biurokratinės. Ir tai, o tai reikštų, kad skeptiškai būtų vertinamos mūsų pastangos. Liutken. Ačiū pirminkė. Balsavome ką tik e, dėl šio pranešimo, dėl saugos ir sveikatos darbę strategijos e, Švedijai e, ši tema labai svarbi, imamasi labai svarbių žingsnių, kad būtų didinama sauga ir gerinama sveikata darbe. Švedijos modelis Nenorėčiau, kad jis taptų silpnesniu dėl ES taisyklių, todėl balsavau prieš šį pranešimą. ES atrodo visuomet kišasi į įvairias nacionalinės sistemas ir labai retai pavyksta jas pagerinti. Tiesiog siekiama primesti visiems vienodą paužiūrį ir paprastai tai katastrofa. Svarbu, kad valstybės narės pačios e, prisimtų atsakomybę už savo darbuotojų saugą ir sveikatą ir nereikėtų es kištis į šią sritį. Ačiū. Tikoju kolegai Lundgren, kalbės kolega Mamikins. Ačiū pirmininkė. ES e, saugos ir sveikatos strateginė programa 14-20 metams yra labai reikalingas dokumentas. Jame yra suformuluojami tikslai, kuriuos kurių sieksime iki šio dešimtmečio pabaigos. Čia kalbama apie socialinius, e, konkurencingumo aspektus, e, ir siekiama sumažinti nedarbą valstybėse narėse. Kiekvienas žmogus turi teisę į darbą ir, ir žinoma, jam turi būti sudarytos tingamos darbo sąlygos. Mano šalyje Latvijoje jau pasiekta gerų rezultatų tačiau yra ir pakankamai dar blogų darbo sąlygų, jas reikia gerinti. Kolegos Hena nematau. Baigėme pasisakymus dėl Kristensen pranešimo, o dabar skelbiu pertrauką iki 15 valandos. Linkiu visiems gero apetito. 15 val. pratęsime sesijos darbą.